galėtume pagerinti e, šio fondo veiksmingumą ir kad ateitie jis tikrai taptų tikrų solidarumo instrumentu. E, dėkoju, sako pirmininkė, rytoj 12.30 balsuosime dėl šio pranešimo. Toliau pagal mūsų darbo atvarkę pono Lechnerio pranešimas dėl verslo registrų sąveikos. Suteiksiu žodį pranešėjui keturioms minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos yra labai svarbu kalbėti apie verslo registrą ir šio instrumento svarba rodo, kad yra e, išleista daug direktyvų, kurios nagrinėja šią temą ir kad pastovi yra tobulinama situacija. 2003 metais buvo įvestas esminis patobulinimas, kuomet buvo įvestas elektroninis e, registras ir tokiu būdu buvo galima užtikrinti tarp valstybinę prieigą prie informacijos. Tačiau verslo registrai iki šiol yra e, rengiami rengiami valstybėse narėse, tai yra jie yra nacionaliniai ir e, jie atitenka valstybių narių kompetencijai, todėl e, e, situacija nelabai pasikeis. Yra labai svarbu, kad būtų galima gauti prieigą prie registrų tarp valstybinių lygmenių. Tačiau čia mes susidurėme su problemomis, su keliomis problemomis. Visų pirma, jeigu mes kalbame apie piliečių prieigą, tai tuomet reikia kalbėti, ar kiekvienas suinteresuotas asmo, ar, tik, ar, ar pavyzdžiui, tik tai mokesčių inspektoriai ir panašias profesijas turinti žmonės e, turėtų tą prieigą. Toliau kitas svarbus aspektas yra verslo registrų sąveika. Ir tai yra susiję su tokiamis, e, su tokiais atvejais, kuomet viena įmonė, pavyzdžiui, vienoje šalyje turi e, motininę įmonę, patronuojančią bendrovę, o kitoje šalyje turi filialus. Ir E, tuomet, pavyzdžiui, e, tie filialai yra įvedami, e, informacija apie juos yra kitų valstybių verslo registruose. Taigi reiktų pagerinti tų verslo registrų sąveiką. Jeigu mes tą pasieksime, tai mes galėsime sumažinti kaštus ir įtakoti vidaus rinkos tolimesnį vystimasi. Tačiau e, turiu pabrėžti, kad verslo registrų negalima lyginti su paprasta informacija, nes tie verslo registrai, jie turi teisinę galę. Ir ta būtent teisinė gale skiriasi visose valstybėse narėse, todėl vartotojai turi į tai atkreipti dėmesį. Be to, E, taip pat reikia kalbėti apie formatus tų verslo registrų, galbūt reikia kalbėti apie vieningą kažkokį standartizuotą formatą, taip pat reiktų e, gerinti kalbą. Tai yra, kad pavyzdžiui į verslo registrą įrašai būtų daromi visomis valstybių narių kalbomis. Uh, E, jau yra keletas pavyzdžių, tai yra vadinamasis Bright, visos Europos verslo registrų sąveikos projektas. Galbūt mes turėtume gilinti šį projektą, jį gerinti, tobulinti, tačiau reikia pabrėžti, kad šis projektas e, buvo inicijuotas savanoriškų pagrindų ir kol kas jis yra dar ginčytinas ir jis kol kas yra mokslinio tyrimo stadijoje ir e, kol kas nėra jokios, e, atlikta jokių techninių ekspertizių, bet tai ir nėra mūsų Europos parlamento užduotis, tačiau aš norėčiau, kad ši iniciatyva ir toliau būtų plėtojama ir e, mano kolegos mano taip pat ir manau, kad mes sulauksime sėkmingo rezultato tik tuomet, jeigu visi dalyvaus E, rengiant šį projektą. Jeigu visi savanoriškai, visos valstybės narės savanoriškai prisidės prie verslo registrų sąveikos gerinimo, tai mums galbūt ir nereiks kažkokių atskirų teisės aktų. Uh, Na, o baigdamas norėčiau padėkoti kolegoms ir e, komitetams ir tikiuosi, kad mes e, patvirtinsime šį pranešimą. Dėkuoju, ponė Lechneris, sako pirmininkė. Dabar vėl turime penkias minutės spontaniškiams pasisakymams. Pirmoji kalbės ponė Roitova. Dėkui, baženį. E, Ačiū. Mėly kolegos tai, kad verslo registrai dar nėra susijęti, yra komisijos nesėkmė ir koordinuojančių institucijų nesugebėjimas tinkamai dirbti. Valstybės narės turi e, užtikrinti elektroninių registrų egzistavimą. Čekijos Respublika dalyvauja Europos verslo registrų projekte. E, Tačiau duomenų kokybė ir patikimumas yra labai nevienodas, kai kuriuose valstybėse numatyta teisinė atsakomybė už duomenų patikimumą, kitose ne. Aš palaikau šį projektą ir aš raginu komisiją skirti ypatingą dėmesį šiam klausimui ir taip pat kreipiuosi į likusias aštuonias valstybės narės, kad, kurios dar neskiria finansinės paramos šiam projektui, kad jos tai padarytų. Šių registrų prieinamumas yra labai svarbus. Ačiū toliau, ponė Ryka. Atsiprašau, ponė Tikau. Atsiprašau, ponė Tikau. Prašau, ponė Tikau. Ne, ponė Rėka. Äh, äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti už, e, pranešiai už puikų bendradarbiavimą ir už tai, kad jis rado tinkamus kompromisus. Ir labai svarbu pabrėžti, kad visos valstybės narės privalomai dalyvautų verslo registruose ir kitas svarbus dalykas būtų e, vienas prieigos prie portalų taškas. Ir kitas svarbus aspektas yra vartotojų apsaugos aspektas, tai yra informacijos turi. Informacija teikiama registruose turėtų būti patikima ir saugi. Taip pat yra labai svarbu, kad vartotojai būtų informuojami apie teisinės pasiekmes ir, aišku, ta, tas verslo registras turėtų būti patogus vartotojams. Dėkoju, o dabar žodis teikiamas poniai Tikau. Mulțumesc, doamnă președintă. Având în vedere că nu e 27. Dėkoju, pirmininkė. 27 valstybių narių Europoje 85 procentai visų įmonių yra mažos ir smulkiosios įmonės ir verso registrai todėl yra visiškai e, būtini. Nuo 2007 metų registrai turėtų būti tvarkomi elektroniškai ir prieinami elektroniniu būdu. Tačiau, kaip žinia, e, skiriasi labai registrų kokybė. Taip pat skiriasi ir paieškos sistemos bei uh, uh, tai, uh, kuriomis kalbomis yra pateikiama informacija. Aš manau, kad mes turime derinti įvairių šalių verslo registrus, įtraukiant juos į bendrą vidaus rinkos informacinę sistemą. Taip mes galėsime sutaupyti apie 160 milijonų eurų. Ir, net, ir taip pat reikėtų sukonkretinti elektroninių paslaugų iniciatyvas. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Vzhľadom na výhody ponúkané jednotlivé. Pone Benova, dėkoju, pone pirmininkė. Kalbant apie vidaus rinkos e, suteikiamus privalumus ir prekybos augimą, reikia pabrėžti, kaip yra labai svarbu e, turėti prieigą prie verslo registrų. Ir jeigu mums pavyks e, pasiekti efektyvios verslo registrų sąveikos, tai tuomet mes ne tik pagerinsime situaciją, bet tokiu būdu ir pagerinsime įmonių situaciją, nes čia esminis dalykas yra skaidrumas ir e, teisinis saugumas. Todėl yra labai svarbu, kad būtų harmonizuojami duomenys ir kad tai įvyktų visose valstybėse narėse. Tai e, padėtų pagerinti skaidrumą ir e, pagerinti geresnį duomenų E, panaudojimą. Pavyzdžiui, jeigu e, steigiami filialai kažkokios įmonės arba keičiasi jos buveinės adresas, iš karto būtų galima apie tai gauti in, informaciją ir dėl to e, tik palengvėtų verslo reikalai. Dėkoju. Toliau ponė, Kilny, ponė Kilnysen. Jos nėra, puiku, tai tuomet suteiksime žodį komisarui. Pone pirmininkė, ponai parlamento nariai, verslo registrų sąveika labai svarbus būdas e, suteikti daugiau galimybių verslui Europoje. Turime suteikti mažoms ir vidutinėms įmonėms prieigą prie rinkos. Noriu padėkoti ponui Lechneriui už šį pranešimą ir mūsų, jūsų ir komisijos nuomonės sutampa. Pradėsime renkti teisės aktų pasiūlymus 2011 ir atsižvelgsime į jūsų siūlymus šiame pranešime. Ekonominė krizė atskleidė, e, kokį svarbų vaidmenį finansų rinka vaidina. Svarbu, kad piliečiai pasitikėtų ją. Ja Kad tai būtų įmanoma, reikia jiems suteikti patikimą naujausią informaciją apie verslą. Verslo registruose turi būti informacija apie bendrovę, taip pat turi būti numatyti informacijos atskleidimo įsipareigojimai reikia užtikrinti galimybę susipažinti su tokia informacija. Tačiau tais atvejais, jei įmonės buveinė yra kitoje šalyje, tokią informaciją gauti yra nelengva ir jei verslo registrai bus sujungti, tai bus tikrai labai naudinga priemonė, kuri reikalinga daugeliui. E, kalbėdamas apie pono Lechnerio pranešimą darau išvadą, kad jūs neramina papildoma administracinė našta, kuri atsiras uh, suliejant verslo registrus į vieną. Noriu jūs iš karto patikinti, kad mes nesirengėme primesti, numatyti jokių tiesioginių ar netiesioginių išlaidų, papildomų išlaidų įmonėms. Norime numatyti privalomą visų valstybių dalyvavimą, užtikrinant tokį bendradarbiavimą. Ir todėl tik tuo atveju visos valstybės palaikys šį projektą, mes pasieksime sėkmės. Reikia užtikrinti, kad informacija būtų atnaujinama, ypač apie filialus veikiančius užsienyje. Ir komisija teiks teisės akto pasiūlymą kuriame ir bus aptarti visi šie aspektai. Tai taip pat svarbus pasiūlymas vidaus rinkai. Taip pat turime sukurti vieno langelio informacijos centrą, kur galėtų kreiptis darbuotojai, vartotojai, mažos vidutinės įmonės bei kitų valstybių administracijos. Valstybės Mm, įstaigos, kurios be jokių kliučių galėtų susigauti informaciją. Todėl informacija turi būti pateikta visomis ES oficialiomis kalbomis. Manome, kad tai yra būtina sąlyga, e, norint užbaigti vidaus rinkos kūrimą. Mums reikia tokių registrų, e, kurie dirbtų taip, kad e, patikiama informacija būtų aiški, nes informacija gali skirtis skirtingose valstybėse. Kalbant apie teikiamos informacijos kokybę, tai informacija už pateikiama tokiuose e, registruose turi būti patikima ir aiški. Mes e, pasižymėsime visus jūsų išsakytus pastebėjimus ir sieksime užtikrinti kad būtų paisoma komercinės paslapties e, apsaugos. Verslo registrų sąveika duos naudos vartotojams, įmonėms. Šis projektas sustiprins vidaus rinką ir komisija nekantriai tikisi, kad parlamente šiam pranešimui būtų pritarta. Dėkoju, bals, e, pran, e, diskusijos baigtos, rytoj balsuosime 12.30 dėl šio pranešimo. Na, o dabar nagrinėsime pono Cvifką pranešimą, jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas. Žodis tai